Camilo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 Nous allons commencer la réunion dans quelques instants. On me signale qu'on attend encore de la part des services. Po kelių minučių pradėsime e, posėdį, kol kas laukiame dar techninių tarnybų, kol jos mums duos signalą, kad galime pradėti. Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone. Panašu, kad galime pradėti. Labą dieną. Pradedame posėdį. Sveiki, susi... sveikinuosi su visais naujai išrinktais nariais, sveikinu jūsų išrinkimu ir žinoma sveikinuosi ir su visais savo senaisiais kolegai, kolegomis, kuriuos matau šioje salėje. Buvau paprašyta posėdžia pirmininkauti pirmojoje šio posėdžio pusėje, nes aš ilgiausiai dirbu šiame parlamente, taigi turbūt pirmininkausiu, kai rinksime būsimą komiteto pirmininką ar pirmininkę. Ir noriu priminti taisyklės. Mūsų tikslas šiandien yra įsteigti, suburti e, petio komiteto biurą arba valdybą, išrenkant mūsų e, pirmininką ir e, vicepirmininkus pagal parlamento 213 taisyklę ir E, valdyba turi atspindėti parlamento įvairovę, negali būti joje vien vyrų arba vien moterų ir vicepirmininkai negali būti iš tos, tų, tos pačios valstybės narės. Dabar rinkimai. Kaip jau sakiau, pirmiausia išrinksime pirmininką, po to vicepirmininkus. Vėlgi pagal taisyklės noriu pas, dabar paskelbti pakaitinių narių pavardės. Tie nariai taip pat balsu, dalyvaus balsuojant, nes neturime visų tikrųjų narių. Taigi pavardė. Sorry if I. Ponas Džambatski, atsiprašau, jeigu neteisingai pasakiau, jis pakeis Kiriakos Vėliopulius, e, KR frakcijos vardu. Taip pat ponia Mahabicoto pakeis ponia Džana Čančia, ID frakcijos vardu. Ponas Adam Koza pakeis ponia Ana Mišel Azima Kopuliu, EPP frakcijos vardu. Po to Šven Šulc pakeis Loran Žoti, Vince, EPP frakcijos vardu ir galiausiai ponas Dimitris Papadakis pakeis poną Alfred Sant SND frakcijos vardu. Ar visi yra? Gal dar kas nors pakeičia tikrąjį narį? Prašome pasakyti savo vardą ir pavardę. Kalbėtoje neįsijungia mikrofono. Žaliųjų frakcijos vardu jūs pakeičiate Margaret Auken. Ačiū. Aš pakeisiu poną Smeriglio. The... Gal galite pakartoti nario, kurį pakeičiate pavardę? Man reikėtų dar kartą išgirsti pavardę. Name, please, of the, of the... Neišgirdau pavardės žmogaus, kurį pakeitė, pakeičiate. Richard Corbett. Ne. Dar kartą. Pona Smeriljo pakeičiu. Right. Yes, please. Christian? Toliau Kristian. Ačiū. Aš pakeisiu ponę Evren EPP frakcijos vardu. Okay, nobody else it seems. Ar daugiau niekas? Yes, you may be needing your card. Taip, turbūt turite pasinaudoti savo kortelėmis. Dabar rinksime pirmininką. Visų pirma, noriu pasitiksrinti, ar turime kvorumą. Na taip, mums reikia devinių narių, taigi nereikia mums netgi skaičiuoti, turime devynis narius. Ir dabar paskelbsiu kandidatus į pirmininko postą ir suteiksiu jums žodį. Yes, you have the floor. Prašom, Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen für den Präsidenten des Petitionsausschusses, Frau Mons. Ačiū. Aš manau, kad pirmininkė turi būti ponia Monserat. Ačiū. Ar yra kitų kandidatų? Atrodo, kad ne. Taigi turime tik vieną kandidatę. Paprašysiu ponios Monserat, kur jūs sėdite. Na, klausiu, ar jūs sutinkate? Taip. Ačiū. Dabar turiu pasitikslinti, ar esate tikroji narė. Taip. Taip pat, kad jūs e, užpildėte finansinių interesų deklaraciją ir taip pat deklaraciją dėl Elgesio kodekso. Taip. Taigi, galime patvirtinti jūsų išrinkimą plojimais. Toutes mes félicitations et je vous propose d'échanger nos places. Sveikinu ir siūlau pasikeisti vietomis. First of all, Like to... Na, visų pirma, ačiū, ačiū Jums už paramą. Man garbė tapti šio komiteto, svarbus komiteto pirmininkė. Šis komitetas yra duris Europos piliečiams į Europos parlamentą. Ir per šią kadenciją turėsime daug galimybių, galėsime išklausyti savo piliečių problemų, padėti jiems jas spręsti. Ir tai bus puikiai galimybė mums visiems priartinti parlamentą prie piliečių. Tai bus svarbi priemonė mums atlikti savo darbą ir priartinti Europą prie piliečių. Aš būsiu teisinga, paisysiu įstatymų viršenybės ir tikiuosi, kad mums pavyks dirbti visom, su visomis frakcijomis, pavyks dirbti konstruktyviai ir atsakingai ginant mūsų piliečių bendrosius interesus. Taigi ačiū visiems. Dabar jeigu na, jūs man leisite, perėsiu prie tos gražios ispanų kalbos. Dabar turiu pasakyti, kad ankstesnioji pirmininkė mums įvardijo pakeitinius narius, kurie pakeičia tikruosius narius. Dabar rinksime pirmąjį komiteto vicepirmininką. Išklausysime frakcijų, kurios siūlo pirmąjį vicepirmininką. Pirmiausia, Tatjana Ždanoka yra siūloma. Pues, si les parece... Ar dar kas nors? Acepta, excuse me, uh, Mrs. Tatjana. Ar yra kitų kandidatūrų? Jei ne, tada visų pirma klausiu ponios Tatjanos, ar ji sutinka tapti kandidate. Taip, Sutinku būti nominuota. Ar pasirašėte visas deklaracijas? Gerai. Taigi, ačiū. E, Buvo laikomasi procedūrų. Turime vieną kandidatę iš šio komiteto pirmojo vicepirmininko postą. Jeigu frakcijoms priimtina, išrenkame kandidatę plojimais. Sveikinu. ir prašau ateiti atsisėsti šalia manęs. Dabar Na, EPP frakcija prašo galimybės pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Turint galvoje, kad pasikeitė kandidatų sąrašas, gal galėtume padaryti uh, trumpą poros minučių pertraukėlę, trumpam sustabdyti posėdį, nes aš turiu pasikalbėti su savo frakcijos nariais apie kandidatus. Tai porą minučių. Vokiškų, porą vokiškų minučių. Jeigu tai priimtina kitoms frakcijoms, tai na, viena frakcija paprašė dviejų minučių pertraukėlės, kad galėtų pasitarti dėl kandidatūrų. Dviejų minučių pertrauka. Sí, apreciados miembros, han pasado. Gerbėmieji nariai, praėjo daugiau negu 10 minučių, taigi jeigu neprieštaraujate, grįžkime prie darbo. Ar frakcijos norėtų pasisakyti, kadangi atnaujinome darbą? EPP, prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija atvyko čia norėdama išrinkti pirmininką ir vicepirmininkus. Mes rėmėmės frakcijų susitarimu, tačiau supratome, kad yra problemų dėl susitarimo, taigi reikia diskusijų frakcijoje, todėl prašau rinkimus atidėti. Um, los libera... ¿No? Perfecto. Sí, Spadakis. Ponas Padakis. Εμείς εισηγούμαστε να συνεχίσει κανονικά η, η διαδικασία. Mes norėtume prašyti tęsti procedūrą taip, kaip buvo numatyta. Siūlome balsuoti dėl kiekvieno posto. Ačiū, jeigu niekas daugiau neprašo žodžio. EPP turi daugiau nei septynis narius ir paprašė atidėti. Balsavimą. Tai bet socialistai prieš balsuokime. Balsuokime dėl atidėjimo. Taigi E, žalias mygtukas reikš, kad balsuojate už atidėjimą, o raudonas mygtukas, kad balsuojate prieš atidėjimą. Bet dar mums prieš pradedant balsuoti suteiksiu žodį e, kolegus, kolegai. Na, aš. Pone Van, Van, pakeičiu ponę Vandrys iš Rinijų frakcijos. Gerai, e, pradedame balsuoti. Perfecto. Nadie me ha pedido <laughs> si no secreto o no. Pues si les parece, no la vamos a hacer secreta. Na, jeigu jums tinka, nerenksime slapto balsavimo. Galime balsuoti keldami rankas. Taigi, kas pasisako už atidėjimą? si les, si les parece, como desde ¿no? también los servicios técnicos um, de la Cámara no están. Mm, Na. Mūsų techniniai darbuotojai nemato balsų, balsuokime elektroninėmis priemonėmis vis dėlto. Taigi žalias mygtukas už atidėjimą, raudonas mygtukas už tai, kad bals, testume balsavimą. Dabar balsuojame. de 30, de 30 votaciones. Um... Balsavo 30. 18 prieš balsavimo atidėjimą, 12 už balsavimo atidėjimą. Taigi bal... tęsime balsavimą. Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką, kuris dirbs valdyboje, ar yra kandidatų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pri, pristatyti ponę Janatom į antrą, antro vicepirmininko postą Renew Europe frakcijos vardu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Pone Müller. Okay um, acepta ser candidata para ser la vicepresidenta segunda de la mesa de la Comisión de Peticiones? Ar sutinkate tapti kandidate į peticijų komiteto antrosios vicepirmininkės postą? Ar sutinkate? Taip, ir aš taip pat esu pasirašiusi visas deklaracijas. Ačiū. Taigi, kadangi turime tik vieną kandidatę, pritarkime jos kandidatūrai plojimais. Ir dabar prašau ateiti atsisėsti priekyje. Continuamos. Um, Teskime. Rinkime trečiąjį vicepirmininką. Ar kuri nors frakcija nori pasiūlyti kandidatą? Prašom. Ačiū. Mūsų frakcijos, EKR frakcijos vardu noriu pasiūlyti poną Richard Černetskį į komiteto trečiojo vicepirmininko postą. Jis jau yra dirbęs šiame komitete vienoje iš ankstesnių kadencijų. Ačiū. Alguna, sí, alguna candidatūra más? La viceprezidenta segunda. Ar yra kitų kandidatūrų? Prašom. Na, jaudinos, paspaudžiau netą mygtuką. Neturiu kito kandidato, tačiau Renew frakcijos vardu siūlau balsuoti dėl šito kandidato slaptų balsavimų. Renew Europe teikia siūlymą balsuoti dėl šio kandidato slaptų balsavimų. Kaip žinote, mums reikia septynių narių kurie pritartų tokiam prašymui renkti slaptą balsavimą. Kiek narių pritarė šiam prašymui? Um, sí, sí, um, levanten la mano quien apoya. Taip, prašome pakelti rankas, jeigu norite slapto balsavimo. Okay. Como se cumplimenta el requisito de siete personas, haremos la votación. Taip yra septyni asmenys, kurie už tai pasisako. Balsuokime elektroniškai slaptų balsavimų. Ar yra dar kandidatūrų? Ne, yra viena kandidatūra, žalieji yra už. Atsiprašau, žalias mygtukas reiškia, kad balsuojate už kandidatą, raudonas mygtukas, kad prieš. Pradėkime balsavimą. Elektroninis balsavimas ir slaptas balsavimas. I don't know.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 išrinktas trečiuoju vicepirmininku. Prašom ateiti atsisėsti priekyje, sveikinu. Si, si les parece, pasamos ya a la última y a la cuarta. Taigi, jeigu jums tinka, rinkime ketvirtą ir paskutinį vicepirmininką. Ar turite pasiūlymų? E, SNT frakcija siūlo Kristina Maestrė Martin dėl Magro, tai yra ponė sėdinti šalia manęs. Ar yra kitų kandidatūrų? Jeigu ne, Išrenkame ją plojimais. Sveikinu. Na, tikiuosi, kad užpildėte visas deklaracijas ir sutikote būti kandidate. Taigi sveikinu ir prašau atsisėsti priekį. Okay. Inform, uh, informo a los diputados de que tienen. Noriu informuoti narius, kad eh, jau, galite, jau turite prieigą prie e-peti taikomosios programėlės ir duomenų bazės, kur, į kurią sudėtos visos peticijos, dokumentai susijęs su peticijomis. Jeigu narys nori ir savo padėjėjui suteikti prieigą, tai turi būti pateiktas asmeninis prašymas ir sekretoriatas tada jums atsiūs elektroninį laišką su visa reikiama informacija. Jūs taip pat esate gavę ir e, sektuvus, kuriuose pristatomas peti komiteto darbas. Kol kas ta informacija yra tik anglų kalba, bet bus išversta. Tas e, dokumentų paketas yra jum, jūsų lentynėlėse. Dabar Posėdį baigiame ir susitiksime rugsėjo 4 ir 5 dieną Briuselėje. Vyks tada pirmieji komiteto posėdžiai. Linkiu Jums gražios vasaros. Ačiū.